Skelbiu rugsėjo 12 dieną nutrauktą plenarinę sesiją e, vėl tęs, e, jos tęsinį. Ponės ir ponai, norėčiau jūsų paprašyti e, tylos minutę pagerbti.